klausimas Europos ir Viduržėmio jūros regiono valstybių laisvosios, priekyb, laisvosios priekybos zonos projekto padėtis. Noriu pasveikinti komisarą Tajanį ir suteiksiu žodį ponui Vital Moreira, kuris yra žodinio klausimo autorius. Prašau. Senhora Presidente, Senhor Comissário, esta pergunta foi redigida e. Pone pirmininkė, pone komisarė. Šis klausimas žodžiu buvo suformuluotas dar prieš tai, kai sužinojome, kad ponė Ešton nebus prekybos komisarė daugiau. Norėjau, kad jinai atsakytų į šį klausimą. Pone pirmininkė, kalba eina apie Europos viduržėmio jūros regiono laisvos prekybos zoną, kuri iš pradžių buvo nuspręsta įkurti iki 2010 metų Barcelona procesos kontekste. Taigi ši laisva ekonominė zona turėjo būti pagrista regioniniu požiūriu ir apimti laisvos prekybos zonų šiaurės pietų ir pietų pietų tinklus. Iš tikrųjų, dar mes esame labai toli nutolę nuo šio tikslo, todėl noriu paklausti, ar komisija mano, kad laisvos prekybos e, zonos Euromet steigimas iki 2010 metų buvo realistinis tikslas nuo pat pradžių šį sprendimą prieimus ir gali komisija atitinkamai argumentuotai pagrysti savo poziciją. Antras klausimas. Parlamentas žino, kad greitai turi būti patvirtintas naujasis Euromet įgyvendinimo planas ir kad šiam regionui numatyta nauja priemonė skirta prekybai ir investicijoms palengvinti. Ar komisija gali smulkiau paaiškinti šios priemonės konkrečius praktinius aspektus ir jų įgyvendinimą. Trečias klausimas, ar komisija gali pakomentuoti Agadyro susitarimo padėtį ir nurodyti, koks ES indėlis atnaujinančiai susitarimą ir apskritai, kaip komisija vertina pietų, pietų dimensiją Barcelonos proceso kontekste, kalbant apie viduržėmę jūros sąjungą. Tvirtas klausimas, ar komisija gali nurodyti, kaip buvo įtrauktos Mančesterio universiteto atliktame tyrimė pateiktos rekomendacijos dėl poveikio tvarumo vertinimo? Penktasis klausimas, ar komisija gali paaiškinti parlamentui, ką apimi pakartotinos dėrybos dėl asociacijos sutarties su Sirija po to, kai 2004 šios dėrybos buvo išaldytos. Šeštas klausimas, ar komisija gali pakomentuoti dabartinę situaciją susijusią su dėrybomis su Libija ir tų dėrybų tikslus. Septintasis klausimas, kelios viduržymio jūro regiono šalys išreiškia pageidavimus išplėsti savo prekybinius santykius ES arba e, pagilinti atitinkamus prekybos susitarimus. Ar komisija gali pirmiausiai daugiau informacijos parlamentui suteikti apie šias naujos kartos sutartis ir antra, pranešti parlamentui, ar atsižvelgiant į Lisabono sutarties Europos parlamentui suteiktas naujas galės prekybos rytyje, Komisija dėrėdamosi dėl šių sutarčių atsižvelgs į ankstesnės Europos parlamento rezoliucijas, rezoliuciją šiame kontekste. Taigi tokie būtų klausimai ponui komisarui dėl dabartinės padėties ir susidomėjimo Barcelonos procesu ir apskritai pietų dimencija. Mes manome, kad atsakymai į šios užduotus klausimus iš tikrųjų yra labai svarbus ir aktualūs. Pirmininkas, ačiū ponui Moreirai. Prašau dabar komisarą Tajanį atsakyti į užduotus klausimus. Ačiū pirmininkė. E, pone Moreiro, jūs jau paminėjote, kad vietoj manęs norėjote, kad atsakytų į šį klausimą ponė Ešton iš tikrųjų buvo numatyta iki 2020 metų įkurti šias laisvos prekybos zonas ir iš tikrųjų galime iki 10 metų tą tikslą pasiekti, jau pasiekti nemažai pažangos, tačiau dar nemažai taip pat reikia ir nuveikti tam, kad viduržėmio jūros regione pasinaudotume ekonominės integracijos galimybėmis. Pažangos daugiausiai buvo pasiekta piet, šiaurės pietų regione Buvo pasirašytos įvairios dvišalės asociacijos sutartys, vyksta darybos su Sirija ir e, pagyvintos, e, pagyvinta dvišalės dvi prekybos situacija žemės ūkio produktų prekybos srityje, kitų gaminių prekybos srityje taip pat egzistuoja ginčių sprendimo mechanizmai e, ir nemažai naujų priemonių įsigalios 2010 metais. Kalbant apie dėrybas tarp ES ir partnerių viduržymėjus regione ir Europos parlamento vaidmenį, tai noriu pasakyti, kad kalbant apie šiaurės pietų dimensiją, Gruodžio 9 dieną vyks ministrų lygio atitinkama konferencija ir joje bus patvirtintas atitinkamas prekių sąrašas, prekių, kurios po 2010 metų taps sudėtinė Euromet susitarimo dalimi ir bus galima jomis laisvai prekiauti toje laisvos prekybos zonoje. Taip pat yra labai svarbu, kad pagerintume dabartinę prekybinę situaciją, įdėktume atitinkamų naujų techninių, sanitarinių priemonių, jas supaprastintume. Tokiu būdu pagyvindami prekybą ir tvarų vystimasi bei bendrą skaidrumo situaciją pagerindami Mums svarbu su partneriais viduržėmio jūros regione, tokiais kaip Marokas, sustiprinti bendradarbiavimą. Įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, Europos parlamentui teks svarbesnis vaidmuo prekybos srityje, todėl kartu su jumis mes stebėsime tolesnę darybų eigą, o kalbant apie pietų, pietų dimensiją, tai Viduržmė jūros regiono e, pietinės valstybės yra pasirašęs tam tikras laisvos prekybos sutartis, pavyzdžiui, Izraelis ir Turkija, kiti partneriai taip pat yra pasirašę atitinkamas sutartis arba dėl jų derasi. Kalbant apie Agadyro sustarimo situaciją, tai prie šios sutarties prisijungia vis daugiau valstybių, tačiau atskirų valstybių rinkos e, yra dar pakankamai skirtingose išeitinėse padėtise investicijos investicijų sąlygos yra skirtingos, todėl valstybės dar neižvelgia labai daug privalumų šioje sutartyje, tačiau po 2010 metų visos pradėtos dėkti priemonės jau bus įgyvendintos, aš tikiuosi, ir atitinkamos prekybos sutartys pagerins greitų laikų dabartinę situaciją, palengvins kitai prekybos ir investicijų sąlygas galimybę pasikeisti ir gauti informaciją rinkos dalyviams, teikti atitinkamą konsultacinę pagalbą, taip pat sudarys galimybę mažoms ir vidutinėms įmonėms pradėti savo veiklą Europos viržėmio jūros regiono rinkoje. Kalbant apie tvarumo padėtį, tai komisija visą laiką atlieka tam tikrą tinkamumo įvertinimą. 2007 m. gruodžio mėnesį pradėjome tokius įvertinimus vykdyti ir reguliariai tą darome iki šiol. Asociacijos sutartise yra numatyti atitinkami perinami laikotarpiai, kurie trumpa, trunka pakankamai ilgai, siekiant sumažinti muitų mokesčius, pavyzdžiui, pramonės arba žemės ūkio gaminiams. Mūsų partneriai viduržėme regiono pietose taip pat numatė vykdyti atitinkamas mokesčių reformų programas, dėkti kitas priemonės tam, kad būtų e, sumažinamas neigiamas laisvos prekybos susitarimų poveikis. 2008 metais komisija numatė asociacijos sutarčių peržiūrą jau pasirašytų tam, kad įsiaiškintų, ar reikalinga techninių pobūdžių šias sutartis pakeisti. Su Sirija buvo pasiekti atitinkami susitarimai dėl to, kad įstojus į ES Rumunijai ir Bulgarijai asociacijos sutartis buvo pasirašyta 2008 metų gruodžio mėnesį, tačiau darybos pato buvo išaldytos ir Sirija, daugiausiai dėl Sirijos pozicijos, ji nori atidžiau išanalizuoti ES pasiūlymus. Darybos su Libija taip pat buvo nukeltos ketiname pasirašyti pakankamai ambicingą e, pagrindų sutartis e, dėl laisvos prekybos su Libija. Tokios sutarties pasirašymas su Libija tai yra paskutinis dėlionės elementas, kuris užbaigs šią e, bendrąją viduržėmio jūros regiono ir ES laisvos prekybos erdvę. Ir mes sukursime palankesnės sąlygas bendradarbiauti, pavyzdžiui, naftos ir dujų gavybos e, srityje. Dar reikia šiek tiek laiko, kad užbaigtume dėrybos dėl šios sutarties ir komisija iš tikrųjų labai atidžiai stebi, kaip elgėsi Libijos vyriausybė. Taip pat e, bus e, rimtai įvertintas ilgalaikiškumo ir tvarumo aspektas. Ačiū ponui Tajani. Dabar kalbės frakcijų atstovai. Pirmasis žodį gauna Georgijos papastamkos dvi minutės kalbėti. Masijas. Dėkoju, ponė pirmininkė. Mes remiamės, remiame e, šią strategiją dėl laisvos prekybos zonos įsteigimo ir čia ji būtų svarbi tiek prekybiniam, tiek kultūriniam bendradarbiavimui regione ir prisidėtų prie stabilumo regione kūrimui. E, norėtume paprašyti komisaro, kad e, ateinančiame susitikime būtų e, patvirtintas kelio gairių planas dėl laisvos prekybos zonų kūrimo, nes čia yra labai svarbus regioninė dimensija. Kalbant apie šiaurės pietų dimensiją, reiktų taip pat nepamiršti, kad čia labai svarbi yra ir pietų pietų dimensija. Ta minėjo ir ponas Morena, ir taip pat gerbiamas komisaras. Taip pat yra labai svarbu, kad būtų atsižvelgta į aplinkosaugos ir socialinės politikos aspektus, kad tie aspektai būtų integruoti į prekybos politiką, nes iš tiesų šiame kontekste yra labai svarbių ir rimtų temų, ypač kalbant apie prekybą su žemės ūkio produktais. Priekyba žemės ūkio produktais Europos Sąjunga. Barcelonos procesas ir viduržėmio jūros regiono bendradarbiavimas yra labai svarbus dalykai, kalbant apie strateginius tikslus ir kalbant apie mažų ir vidutinių įmonių remimą. Baigdamas norėčiau pabrėžti, kad yra labai svarbu vystyti jūros greitkelius šiame regione mums reikia atitinkamos transporto stebėjimo įstaigos, e, kuri stebėtų rytinę viduržėmio jūros dalį ir, ir ta įstaiga yra Graikijoje įsteigta. Dėkoju toliau ponas Arif dvi minutės. Dėkoju ponė pirmininkė, ponė komisarė, gerbiami kolegos, norėčiau padėkoti ponui Moreira už jo pateiktą klausimą. Gruodžio 9 dieną vyks ekonominio ir prekybinio bendradarbiavimo tasa ir e, jo tikslas yra e, prie, laisvos prekybos zonos įkūrimas ir nuo to tai, tai padėtų ir pietum, pie, pietums, ir šiauriai. Kol kas mes pastebime didelius skirtumus tarp šiaurės ir pietų. E, kai kurie mano, kad ES ir viduržėmio jūros šalių procesą būtų galima tęsti, ypač kalbant apie kultūrinį, e, kultūrinį aspektą. Kai kurie mano, kad reiktų pamiršti politinės e, problemas ir stengtis skatinti ekonominį bendradarbiavimą. Tai yra, kad prekyba galima integruoti ir užtikrinti jo stabilumą. Aš taip nemanau, manau, kad faktai kalba patys už save. E, tai yra regionas, kuriame vyksta politiniai konfliktai ir mums reikia aiškių projektų. Kol kas tie projektai yra įstrigę, politiniai konfliktai yra nutilimi tie, kurie kalba apie Barcelonos procesą ir mano, kad pažanga yra matuojama ne tik prekybos statistikomis. Aš norėčiau tiems pasakyti, kad e, pietų valstybių piliečiai e, kenčia nuo to ir būtų labai svarbu gerinti prekybos e, sąlygas ir skatinti regioninę integraciją. Tačiau ta integracija turėtų vykti abiejomis kryptimis ir sekantis ministrų susitikimas turėtų būti ambicingas, tai neturėtų būti tik techni, techninė diskusija, e, kurioje būtų aptariamas barjerų prekybai šalinimas. Regioninė integracija yra labai svarbus aspektas, nes ji padėtų reaguoti į krizę, į nedarbą. E, tai turėtų būti esminiai diskusijos klausimai. Dėkoju, sako pirmininkas. Toliau ponas Rinaldi vieną minutę. Dėkoju ponė pirmininkė, gerbiamas komisarė, gerbiami kolegos. Norėčiau pradėti citata iš tūkstančio ir vienos nakties. Ten kažkurioj vietoj yra sakoma, kad reikia ne tik proto, bet ir širdies gerumo, reikia vandens, jeigu jis teka, e, yra gerai, Jeigu jis nustoja tekėti, yra blogai. Tokia yra arabų tradicija. Ir todėl mes turime kalbėti apie proceso pagreitinimą, mes turime kalbėti apie laiko faktorių, nes apie 50 procentų viduržėmio jūros regiono valstybių piliečių yra jaunesni nei 18 metų. Taip pat reikia galvoti apie vartotojus, e, kurie sudaro apie milijo, mili, milijardą žmonių mes, liberalai, norėtume, kad būtų kūriamos struktūros be centralizmo ir be biurokratijos aparato kad būtų galima pasinaudoti ištekliais taip, kad jais nesinaudotų tik oligarchai. Dėkoju, sako pirmininkas, toliau ponas Žado vieną minutę. Ačiū pirmininkė, praeis 15 metų po Barcelonos proceso, nuo Barcelonos proceso pradžios mes abejojame, kad teisingi atsakymai į socialinės, politinės ir ekonominės šio regiono problemas yra laisvos prekybos sutarčių pasirašymas. Atitinkama poveikio vertinimo studija, jos rezultatai parodė, kad uh, šių sutarčių pasirašymas gali turėti veikiau neigiamų pasiekmių socialinėje arba ekonominėje srityje ir apskaitai neigiamai paveikti šių regionų vystimasi. Mes, ponė komisarė, manome, kad komisijos pasiūlymas iki 2010 metų ir vėliau, turiu omenyje įgyvendinimo planą, yra per daug vienašališkas, tai yra e, dvi šalių laisvos perkybos sutarčių nepakanka. Tam, kad eitume teisinga kryptimi, mes palaikome rezoliucijos projekto tinkamus pasiūlymus, kuris atkreipimas dėmesys į socialinį, e, aplinkos sauginį poveikį, regioninį vystimąsi ir yra raginama iš naujo peržiūrėti prekybos sutarčių tikslus atsižvelgiant į socialinius ir aplinkosauginius aspektus ir kuomet sutartys bus peržiūrėtos, tai galbūt komercinis aspektas sumažės ir bendrame Barcelonas kontekst, proceso kontekste. Dabar bydėma ir jis kalbės. Ačiū mano frakcijai yra visiškai nepriimtina atskirti prekybos ir politinius bei aplinkosauginius klausimus. Mes jau minėjome, kad e, ši laisvos prekybos zona neatitinka reikalavimų teikiamų e, keliamų regionams, su kuriais šiaip pasirašomas laisvos prekybos sutartis dėl politinio stabilumo, ekonominio stabilumo, dėl taikos užtikrinimo komisija turi iškelti žymiai griežtesnės sąlygas ir reikalavimus. Lanzarotės saloje, pavyzdžiui, kyla tam salai, kuri priklauso Ispanijai, priklauso, kyla tam tikrų problemų su Maroku, tam tikrų teritorinių ginčių. Ir mes turime kalbėti ne, ne tik apie ekonominius aspektus, tačiau taip pat ir apie žmogaus teisų gynimą. Ačiū ponui Mairiui, dabar Olaf William Dartmouth. Ačiū pirmininkė. Europos nepriklausomybės partija prieštarauja Euromed susitarimui. Euromed susitarimas pasiūlys rimtas priekybos nuolaidas ir netgi subsidijas ne valstybėms narėms. Ir tai sudarys tiesioginės ar netiesioginės išlaidas Britanijos mokesčių mokėtojams. Komet Kalbama apie Euromet tarptautinėme priekybos komitete, kurio narys turiu garbės būti. Sakoma, cituoju, nėra jokio klausimo dėl įgyvendinimo visų ES reglamentų. Toliau sakoma, jog ES reglamentų taikymas bus protingas ir atrankinis. Priešingai mes Junktinėje karalystėje taikstomės, o iš tikrųjų mūsų ekonomika netgi kenčia nuo visų ES reglamentų, kurie yra taikomi. Dar daugiau, jie yra mums taikomi tokiu būdu, kuris yra tiek neprotingas, tiek ir neselektyvus. Taigi, netgi, pavyzdžiui, reglamentuojama, kokias elektros lemputės mes turime naudoti. Tačiau čia situacija susijusi ne vien tik tai su elektros lemputėmis. ES reglamentuoja visas sritis trys draugai - Europos komisijos pirmininkas, prezidentas ir dar svarbiau Kathy Ashton, užsienio reikalų ministrė, yra visiškai nesubrendusi šiam postui. Šie pareigūnai valdo visas mūsų sritis ir tai yra labai rimtas dalykas, o Euromet šalis visiškai neturės takstytis su tais trimis draugais. Čia mes kalbame apie žmogaus teisų pažeidimą. Aš turiu paklausti, kas čia vyksta? Sirija ir Libija. Iš visų valstybių būtent joms buvo pasiūlytos priekybos nuolaidos ir netgi subsidijos, kurios bus mokamos būtent mūsų. Kurgi mūsų žmogaus teisų saugikliai? Abi šios šalis turi tikrai ilgą ir tikrai nepavydėtiną istoriją. Septintajame dešimtmetyje sakyčiau, jog tokio pobūdžio rezoliucijos tikrai negerai kvepėjo ir man atrodo, kad mes neturime su to taksytis. Dėkoju. Dėkoju. Matau, kad e, ponų Bonsignorė nėra, tuomet žodis dabar suteikiamas ponų Jorgui Leichtfriedui vienai minutiai, prašau. Uh, Dėkoju, ponė pirmininkė. Laisvos, laisva prekyba yra geras dalykas, jeigu ji neapsiriboja tik laisva prekyba e, mes turime kalbėti ne tik apie susitarimus, o apie šitą daugiau. Mes turime kalbėti ne tik apie laisvos priekybos zonos sukūrimą, bet ir apie e, tvarumo e, vystimosi gerb, gerovės kūrimą, gerovės, kuri būtų skirta visiems. Man atrodo, kad tai yra žymiai svarbiau, negu būtų rūpinamasi tik tai rinkų atverimu ir liberalizavimu ir iš ko pasipelnytų tik keletas privilegijuotų. Jeigu mes kalbame apie laisvą prekybą, tai tuomet mūsų tikslas ir taip pat mūsų kaiminių tikslas turėtų būti kova su nedarbu. E, ypač turime skatinti e, moterų, e, jaunų žmonių ir kaimo regionų gyventojų geresnio, geresnių integravimų į darbo rinką. Jeigu mes kalbėsime tik apie liberalizavimą, apie rinko atverimą, tai tuomet pasipelnys tik keletas laimingų ir mes eisime neteisingų kelių. Dėkoju. Dėkoju, sako pirmininkas. Toliau ponas Bons, Bonsignorė, nes man buvo pasakyta, kad vietoj pono Bonsignorės kalbės ponas Sikerski. Pagrindinis Euromet susitarimo tikslas yra sukurti glaudesnį prekybos bendradarbiavimą su viduržėmiu jūros regiono šalimis ir taip pat stimuliuoti šių šalių ekonomiką. Europos Sąjunga taip pat rėmė ir arabų pasaulį šiuo būdu ir taip pat čia siekiama gerovės šiame regione. Čia siekiama pagreitinti tą procesą, kuris buvo pradėtas Barcelonoje. Taip pat siekiama atsižvelgti į demokratiją, žmogaus teisės viršienybės principą ir taip pat į tai, kaip vystosi visuomenė šiuose valstybėse. Taip pat kitas svarbus klausimas yra sustiprinti tarp kultūrinį dialogą. Esu įsitikinęs, kad priekybos liberalizavimas e, žemės ūkio produktų srityje viduržėmio jūros regione yra susikoncentravęs ties grūdų ir mėsos bei pieno produktų, e, taip pat e, vaisių eksportų į tą regioną. Dėkuoju uždėmesi. Dėkuoju. Dabar spontaniškų pasisakymų procedūra. Visų pirma, žodis suteikiamas ponui Sinkeliui. Thank you very much. Dėkoju. Prieš kelias savaitės dalyvavau Kanados delegacijos susitikime, kur mes diskutavome apie laisvosios prekybos zonos susitarimą su Kanada. Parlamente mes taip pat diskutavome apie laisvosios prekybos susitarimą su Koreja, o šiandien diskutuojame apie laisvosios prekybos zonos susitarimą su Euromet. Ar komisija galėtų atsakyti, e, kiek yra pasistumėjusios tos darybos? Antra, kokia nauda yra Euromet valstybėmis. Ir trečia, kokios yra galimybės verslo įmonėms ir verslininkams užmesgus tokią sutartį. Aš asmeniškai nesu įtikintas Dartmunto grafo klausimo, tačiau jo pagrindinis klausimas buvo susijęs su tuo, jog reikėtų e, nekalbėti apie būtent personalijas. Dėkoju. Dėkoju. Toliau ponė Dots. Gerbiamas pirmininkė, šios diskusijos yra susijusios su priekybos liberalizavimu. Šiandien aš stoviu šioje salėje kaip europietė, kuri tiki tautų bendradarbiavimu, o ne kaip asmuo, kuris tiki federalizmu, kurio siekia dabartinis projektas. Jungtinėje karalystėje būtent Lisabonos sutartis sumažins mūsų galę laisvosios prekybos srityje. Dar daugiau mūsų demokratijos teisės sumažėjęs tiek Junktinėje karalystėje, tiek ir Europoje. Tai yra akivaizdu, atsižvelgus į įvykius kurie vyko praėjusią savaitę. Mes sulaukėme prezidento ir užsienio reikalų ministro paskirimų. Šie žmonės nebuvo išimti žmonių, tačiau jie pasisakys Europos vardu užsienio klausimais. Komisija tikrai turėtų atsakyti e, į šią situaciją. Ačiū. Toliau ponas Ferrero. Senor prezident, Relativamente ao estabelecimento de uma. Pone pirmininkė, kalbant apie Euromet laisvos priekybos zoną, norėčiau pasakyti porą pastabų. Visų pirma, bendro pobūdžio pastaba dėl e, pietinių ir rytinių šio regiono valstybių. Nes tai yra valstybės, su kuriomis ES norėtų sudaryti atitinkamas sutartis, ypač su AKR valstybėmis. Buvo pasakyta, kad, tarp, e, kad reikia žiūrėti, e, kad ne. ne kad, e, kad kovotume su ekonominė nesimetrija, ypač kalbant apie atitinkamas šiaurės ir pietų e, valstybių atitinkamus sektorius, pavyzdžiui, žuvininkystės sektorius labai nukentėjo nuo krizės, taip pat matome, kad yra trūkumų socialinių teisų srityje, taip pat yra labai sudėtingas maisto tiekimo, e, maisto tiekimo situacija. Taip pat buvo paminėta situacija Palestinoje ir vakarų Saharoje. Mes negalime e, pamiršti šitų dalykų šioje diskusijoje. Dėkoju, sako pirmininkas. Taisyklės leidžia suteikti žodį kolegai, kuris jau kalbėjo. Tačiau ponui, pono Leichtfrido prašyčiau kalbėti tik vieną minutę. Lygiai tas pats galioja ir ponui Arifui. Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau tiesiog užduoti klausimą komisarui. Mes visi sutarėme dėl to, kad e, laisvos priekybos zona turėtų turėti kitų tikslų, kad jos tikslas turėtų būti ne tik laisva priekyba. Todėl norėčiau paklausti. E, kiek šis procesas paskatins demokratijos, e, žmogaus teisų gerbimo, e, teisingo turto paskirstimo. Ar mes jau matome pažango šiose sritise, o jeigu ne, tai kiek užtruks, kol pamatysime kažkokius apčiopiamus rezultatus. Dėkoju, sako pirmininkas ponas Arif vieną minutę. Norėčiau E, tiesiog pasakyti, kad reikia paskaityti Lisabonos sutartį, kad jeigu kažkoks kažkokiai sričiai tiks, te, teks ypatinga reikšmė, tai bus tarptautinė prekyba. Libija, Sirija, e, klau, klausimas, kuris yra susijęs su šiomis valstybėmis, yra žmogaus teisų klausimas ir e, su tuo taip pat yra susijusi ir pažanga. Gerai, taip, pasakai kalbant apie Europos ir Viduržėmio jūros e, regiono bendradarbiavimą, mes neturime pamiršti Izraelio ir Palestinos konfliktą, nes tai taip pat susiję ir su prekyba. Dėkoju. Dabar baigėsi spontaniškų pasisakymų procedūra, todėl suteiksiu žodį ponui Tajanį. Grazie, e, onorevoli parlamentarai. Ačiū. Ponios ir ponai parlamentarai, pirmiausia norėčiau pabrėžti kad ponios Ešton šiandien nėra čia ne todėl, kad jos nebuvimas yra susijęs su jos būsimomis pareigomis, kurias jį pradės eiti nuo gruodžio mėnesio. Ji šiandien turi paprasčiausiai kitų įsipareigojimų. Todėl dabar pamėginsiu jos vardu atsakyti jų užduotus klausimus, o tie atsakymai, kurių aš jums negalėsiu pateikti dabar. Mūsų atsiusti parlamentarams raštu, nes klausimai galiausiai yra skirti poniai Ešton ir jos tarnyboms. Noriu pabrėžti, kad Europos komisijos indėlis žmogaus teisų srityje yra vienas iš svarbiausių, svarstant priimant visus komisijos sprendimus. Taip pat ir mano kruojamoje transporto srityje, pavyzdžiui, bendradarbiaudami su Afrikos valstybėmis mes didžiausią prioritetą teikiame politiniam stabilumui ir pagarbai žmogaus teisėms visą laiką, bet kokius projektus vykdydami tam skiriame didžiausią dėmesį ir be atitinkamų politinio bendradarbiavimo susitarimų Tai yra negalime įsivaizduoti, įsivaizduoti atitinkamų politinių bendarbiavimo susitarimų be pagarbo žmogaus teisėms atitinkamų straipsnių. Ir tokią politiką taikome visoms valstybėms, su kuriomis deramės ir bendradarbiaujame, taip pat vykdome atitinkamą stebėseną tiek valstybių atžvilgių tiek tų valstybių, kurios nori įstoti ES atžvilgių, tiek ir kitų valstybių atžvilgių, su kuriomis vykdome bet kokias darybas, kalbant apie Siriją. Asociacijų sutartyje yra įrašytos atitinkamos nuostatos, kaip ir kitose tokio pobūdžio sutartyse kalbama apie ekonominį, politinį, socialinį bendradarbiavimą įvairiose srityse muitų tarifų palaipsnį mažinimą ir e, po to laisvos prekybos pradžią įvairiose prekybos sektoriuose siekiame pašalinti įvairias egzistuojančias kliūtis ir apribojimus. Pirmiausiai turiu omenyje įvairias rinkliavas už žemės ūkio produktus, techninio pobūdžio kliūtis, siekime įdėkti teisingas nuostatas e, sveikatos apsaugos rytyje ir taip pat numatomos atitinkamos ginčytinų klausimų sprendimo procedūros dėl, dar, dėl darybų su Libija po tam tikro sudėtingo laikotarpio tarpusavio santykiuose tarp Libijos ir tarptautinės bendrijos. Libija ėmėsi priemonių siekdama normalizuoti savo tarptautinius santykius ir lankydamasis Libijoje, kaip e, transporto komisaras, aš galėjau pastebėti, kad iš tikrųjų situacija Libijoje pasikeitė siekiama kardinaliai pakeisti tarptautinių santykių kryptį. siekiant nustatyti tam tikras prekybos ir komercinės taisyklės bei normas įvairios, įvairiose sektoriuose, kuriuose galioja bendrijos teisynas. Sutartyje su Libija taip pat reikia numatyti įvairių papildomų straipsnių ir išlygų ir komisija atidžiai stebės, kaip yra šių susitarimų laikomasi. Todėl komisija imsis visų reikiamų priemonių tam, kad e, būtų tai užtikrinta, o siekiant įsimiau atsakyti į jūsų užduotą klausimą, manau, kad mes jį perduosime ponos Ešton tarnyboms ir gausite atsakymą raštu. Pirmininkas, ačiū ponui Tajani. Noriu Jums dar tik tai pranešti, kad gavome penkis rezoliucijos projektus šiuo klausimu. Diskusija šiandien baigta, balsuosime rytoj. Dabar leiskite man pereiti prie kito darbo tvarkės punkto. Tai yra klausimas žodžiu su debatais dėl bendrijos geležinkelių sistemos saugumo ir sąveikos. Pirmajam suteiksiu žodį klausimo autoriui ponui Brianui Simpsonui. Penkias minutės kalbėti.